L'ordine del giorno reca la dichiarazione del Consiglio. Dabar e, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl vadovų tarybos posėdžio ir dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES. Žodis poniai Čiot tarybos vardu. Labas rytas, pirmininkė, garbus parlamento nariai, gerbiamas komisijos vicepirmininkė, vyriausiasis dėrybininkė, Europos taryboje vyko nemažai e, dėrybų dėl iššūkių kylančio ateityje. Pradėsiu nuo ekonomikos. Vadovai kalbės apie dabartinę ekonomikos situaciją ir nustatys prioritetus 19 metų semestrui. E, taryba patvirtins taip pat ir eurozonos rekomendacijas. Europa kaip ir likusi pasaulio dalis susiduria su sisteminiais e, pokyčiais, kaip antai skaitmeninė transformacija, duomenų ekonomikos kilimu, o taip pat ir pereimu prie žalesnės ekonomikos. Naudodamėsi galimybėmis mes užtikrinsime ateities klėstėjimą. Turime sustiprinti ekonomikos pagrindo klėstėjimą ir tai reiškia, kad įvairios politikos kryptis, ar tai yra vidaus politika, prekybos politika, skaitmeninimas ir panašiai, yra apjungiamos siekiant strateginių sąjungos interesų. Vadovų taryba uh, diskutuos nuodugniai visais klausimais. Kitas svarbus klausimas yra klimato kaita, kuri ką tik, kurią ką tik aptarėme šioje sesijoje. Kaip pastebėjome šioje diskusijoje, suprantame, jog mes turime padidinti kartelę globalių mastų kovojant su klimato kaita. Tai reiškia, jog reikia įgyvendinti 30-ųjų metų e, mechanizmą, o taip pat ir galvoti apie e, giluminę transformaciją perinant prie ekologiškesnės ateities ateities. Transformacija yra svarbi ir tai reiškia, jog reikės užtikrinti, jog niekas nebus paliktas už borto, reikės atsižvelgti į regioninę specifiką ir į socioekonominės aplinkybės, kurios skiriasi. Vadovų taryba aptars šį klausimą ir numatys gairias tolesniam darbui. Kinija yra labai svarbus pasaulinis e, žaidėjas šiais klausimais. Vadovai apsikeis e, nuomonėmis apie santykius su Kinija, ruošiantis aukščiausio lygio ES ir Kinijos susitikimui. Ir galiausiai mūsų demokratijos pamatai yra balsavimas, kad mūsų piliečiai galėtų balsuoti saugiai ir informuotai. Turint galvoje būsimus rinkimus, pirmininkaujančioje valstybė pateiks informaciją apie tai, ko ko buvo imamasi siekiant užkirsti kelią demokratinių procesų manimuliavimui e, ES viduje ir už jos ribų. E, vadovai taip pat bus informuoti apie pastangas, kurių imamasi siekiant kovoti su dezinformacija, turint galvoje praėjusi gruodį komisijos paskelbtą veiksmų planą, e, kurį paskelbė taip pat ir vyriausiai įgaliotinio užsienio politikai. Ir taip pat vadovų taryba susitiks 50 straipsnio formatu tam, kad būtų aptartos naujausios tendencijos dėl Brexit. Pirmi pirmininkė, garbus parlamento nariai. Būti ar nebūti ES nariu, egzistuoti ar neegzistuoti. Štai koks klausimas kylantis e, Britų parlamentui. Šiuo metu, kai mes kalbame, dėja, mes kalbame ne apie teatrą, mes kalbame apie realų gyvenimą, apie darbo vietas ES ir Junktinėje karalystėje. Šiame labai vėlame etape mes užbaigėme susitarimą dėl išstojimo, dėl kurio buvo sutarta praėjusiais metais. Ir mes matome, kad e, solidarumas tarp valstybių narių, jisai yra nepajudinamas, kalbant apie Airiją. Kalbant apie papildomus patikinimus, mes jų pateikėme gruodžio mėnesį, sausį ir pirmadienį ir dabar sunku suprasti, ką dar galime padaryti. Uh, Mes vadovavome savo principais ir pozicijomis, būtent piliečių teisėmis, taip pat apsauginiu sprendimu dėl Airijos. Mes esame atviri dėryboms ir paaiškinimams, jeigu tai galėtų padėti e, ratifikavimo procesų Junktinėje karalystėje. Šie paaiškinimai vis dėlto neturėtų prieštarauti e, laikino apsauginio susitarimo principams, nes tai yra laikinas sprendimas. ES Mes e, darėme viską, ką tik tai galėjome, sudarydami pasitraukimo susitarimą. Ir e, mes suprantame, kad viskas yra tik tai dienų klausimas ir mes galime ir pasirengę esame pateikti visus reikalingus paaiškinimus Junktinėje karalystėje. Tačiau net jeigu Britų parlamentas balsuotų už pasitraukimo susitarimą per ateinančias dienas, tai reikštų, jog reikėtų taip pat ir atitinkamo techninio laikotarpio pratesimo, o tai reikštų šiokį tokį vėlavimą dėl pratesimo, dėl kurio reikėtų susitarti per būsimą vadovų tarybą. Turint galvoje tokį prašymą, mes turėtumėm gerbti įtikinamą argumentaciją dėl pratesimo ir turime išgirsti atitinkamą logiką. Tačiau esu tikra, kad mes sugebėsime užbaigti šį procesą laiku ir galiausiai užtikrinsime pakankamai laiko tam, kad įsigaliotų susitarimas. Kaip sakiau anksčiau, mes esame atviri kalbėtis, kiek yra. Uh, tikslas susijęs su šiomis diskusijomis. Junktinės karalystės vyriausybė ir parlamentas turi labai aiškiai nurodyti kryptį, kalbant apie tokią kryptį, kuriai pritartų dauguma, kalbant apie laikotarpį. O dabar vienintelis užtikrintumas ir garantija yra ta, kad auga tas neužtikrintumas piliečiams, verslui kalbant apie labai aišku ekonominį poveikį, kalbant apie investicijas ir žymiai svarbiau, kalbant apie darbo vietas. Dėl to nepaprastai svarbu tęsti mūsų pasirengimą e, visiems įmanomiams rezultatams, o taip pat ir tam scenarijui, kad nebus susitarimo. Tad taryba ir valstybės narės nacionaliniu lygiu intensyvina savo darbą, siekiant būti pasirengusios uh, remdamosi tuo solidžiu darbu, kuris jau pradėtas. Tad mes kalbame apie pasiruošimą nenumatytoms aplinkybėms, turint galvoje tą didelį darbą, kuris vyksta paskutiniu teisėkuros etapu. Tačiau pirmininkaujančioji valstybė galvoja, jog visiems bendradarbiaujant galėtumėm užbaigti formuoti visas reikalingas nenumatytų aplinkybių priemonės laiku, bet taip pat tikimės, kad jų neprireiks. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuojame poniai Čiot. Toliau kalbės e, pirmasis e, komisijos vicepirmininkas ponas Timermansas, prašau. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė padėtis yra tokia. Po dar vieno balsavimo bendruomenių rūmose rezultatas yra toks, jog balsuota prieš ir nepriklausomai nuo to, kad buvo patikslinta daug aspektų, nepaisant to, kad e, ir pono e, Barnie ir e, pono Jungerio mil, milšiniškos pastangos derantis su Tereza May ir pateikiant patikslinimus nedavė jokių rezultatų. Dabar e, tik tai e, Junktinės karalystės parlamento nariai gali mums pasakyti, e, ką jie mano apie tai, kuria linkme judės visas tas e, procesas. Turime galvoti apie tai, kaip reikėtų sumažinti neigiamas pasiekmes kiek įmanoma labiau. Mes turime galvoti apie piliečius, apie įmonės, apie jų interesus tiek vienoje, tiek kitoje Lamanšo pusėje. Kaip apginti jų interesus. Mes e, bandėme, tiksliau, Mišelis e, bandė užtikrinti, jog e, Junknės karalystės raudonos vadinamosios linijos būtų gerbiamos, būtų jų laikomasi, tačiau kita vertus, kad e, būtų apginta ir mūsų vidaus rinka ir kad e, būtų išspręsta Airijos sienos problema. Mes siekiame kuo mažiau neigiamų pasiekmių. Procesas buvo labai sunkus ir ES, ir skausmingas, ir ES, ir e, Junktiniai karalystiai. Mes gerbėme Junktinės e, karalystės parlamentarų e, ir piliečių nuomonę. Bet dabar viskas yra Junktinės karalystės politinės sistemos rankose. Ir būtent Londonas turi mums pasakyti, kuria linkme dabar procesas vyks toliau. Mes turime spręsti tuos klausimus, kurie yra aktualūs artimiausiai ateičiai. Pavyzdžiui, e, aspektai susiję su mūsų pramonės sektoriais. Čia kalba sukasi apie 20 milijonų darbo vietų. Du trešdaliai mūsų eksporto yra susijęs su Junktinė karalystė. Mes turime užtikrinti, kad e, prekybos sutartys būtų pačios e, optimaliausios. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad ES įmonės būtų konkurencingos, kad būtų tinkamai kovojama su klimato e, kaita. Valstybės narės turi pasirenkti ateičiai, turi daryti pažangą dirbtinio intelekto srityje, kitose e, srityse. Turime plėtoti savo pramonės sektorius ir turime, aišku, ginti savo vertybės. Turime užtikrinti asmeninio gyvenimo ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Turime užtikrinti, kad nebūtų atlyginimo atotrukio. Turime užtikrinti, kad e, vidaus rinka būtų iki galo užbaigta, nes tai yra 500 milijonų piliečių interesas. Turime taip pat e, sustiprinti kapitalų rinkų sąjungą. E, likus kelioms dienoms iki Kinijos ir ES susitikimo turime pasakyti, jog Kinija yra labai svarbi partnerė, darybų partnerė, prekybos partnerė Kinija bando įtvirtinti alternatyvų valdymo modelį. Kinijos institucijos ne vieną kartą yra e, pareiškusios, jog e, siekia atviresnės globalizacijos ir didesnę įtraukti e, užtikrinančios globalizacijos. ES siekia remtis vertybėmis, kurios būtų primtinos visiems. ES akcentuoja daugia šališkumą, tačiau jinai nėra naivi. Būtent e, todėl ES nori įtvirtinti tarptautinio e, lygmens priemonę dėl viešųjų pirkimų. Mes norime užtikrinti, kad pasitikėjimas tarp Kinijos ir ES būtų didesnis, kad abipusiškumo principas būtų tinkamai taikymas ir kad tos sąlygos, kurios užtikrinamos Kinijos investuotojams ES, būtų lygiai tokios pat, kurios užtikrinamos mūsų investuotojams Kinijoje. Kol kas to nėra. Mes giname e, savo strateginius e, interesus ir pasisakome prieš bet kokią nesažininką konkurenciją. Būtent todėl mes e, pasiūlėme naują sistemą, kuri saugotų mūsų e, strateginės įmonės ir filtruotų investicijas. Aš sveikinu šitos iniciatyvos patvirtinimą per e, rekordinį laiką. Aš manau, kad e, tai prisidės prie daugiašalės sistemos tinkamo veikimo užtikrinimo. Kinija turi taip pat prisimti jai tenkančią ats atsakomybę šios rytyje. Tikro tikrą suverenumą e, klimato kaitoje ES gali pademonstruoti. Iki 50-ųjų metų mes galime pasiekti neutralaus poveikio ekonomikai ir galime tapti švyturiu kitiems. Prisimti atsakomybę už klimato tikslus reiškia, jog uh, daugiametėje finansinėje perspektyvoje turi būti paskirta pakankamai vietos klimatui. Iki 50 metų mes turime sumažinti daugiau nei per pusę energetikos importą, turime investuoti į atsinaujinančius energijos šaltimus, šaltinius. Yra įmanoma, nepaliekant už borto pažeidžiamų asmenų, e, investuoti į visas susijusias sritis. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už jūsų pasiūlymus dėl tvarių investicijų. Mes galime jomis didžiuotis. Europoje e, ir pasaulyje Europa prisiema lyderystės vaidmenį, kai mes kalbame apie persiorientavimą kai kalbame apie tikslų įgyvendinimą pagal Paryžiaus susitarimą, kuriant e, neutralaus poveikio klimatui ekonomiką. Mane labai jaudina tai, kad tiek daug jaunų žmonių eina į gatves ir kovoja už ambicingesnius tikslus klimato srityje. Tai yra Europa, kuri mane drąsina galvojant apie Europos ateitį. Aš dėkoju Gretai ir visiems kitiems jauniems žmonėms už šį kvepimą. Drąsos mums reikia tam, kad įveiktumėm vieną didžiausių iššūkių savo demokratijoms. Tai yra sąmoningi mėginimai mūsų diskusijas ir mūsų rinkimus įtakoti bei jais manipuliuoti. Europa išliks atvira. Žodžio laisvė bus ir toliau mūsų svarbiausia vertybė, bet nesame naivus. Mes puikiai suvokiame, jog yra jėgų norinčių susilpninti, sunaikinti mūsų demokratiją. O tai bus labai didelis iššūkis rinkiminėje kovoje. Ir mes turime tą turėti galvoje. Dėl to aš labai palankiai vertinu tai, kad Europos parlamentas ir valstybės narės narės pritarė Europos komisijos priemonėms siekiant kovoti su dezinformacija ir kišimusi į mūsų rinkimus. Tačiau mes esame kelio pradžioje, darbo išlieka labai daug. Išlikti suvereniems bus įmanoma tik tai tuo met, jeigu mes pasisakysime už savo vertybės tiek ES, tiek ir už jos ribų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Ačiū pirmajam komisijos vicepirmininkui, dabar žodis mūsų vyriausiam dėrybininkui, ponui Barnijai. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Šiandieninis rytas yra labai e, svarbus ir rimtas e, ilgo dėrybinio proceso, procese. Gerbiama ministrė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Savo ir savo komandos vardu norėčiau e, padėkoti už parlamento pasitikėjimą. Kaip jau ir sakiau, pirmininkų sueigos metu tas pasitikėjimas e, nėra e, besąlygiškas, Jis yra paremtas dialogu, skaidriais santykiais nuo pat šio proceso pradžios. Ir aišku, pasitikėjimas ir toliau remsis skaidrumu ir dialogu. Vakarykščio balsavimo rezultatai, kuriuos minėjo e, ponas Timermansas ir ponė ministrė, minėjo, tik tai pratesi tą nežinomybės laikotarpį kuris prasidėjo beveik prieš trejus metus prieimus suverenų val, valstybės sprendimą e, pasitraukti iš ES. Mes, aišku, tą sprendimą gerbėme. Nežinomybė aktuali ne tik Junktiniai karalystiai ir Šiaurės Airijai, e, kiekviena iš mūsų šalių tai yra svarbu. Ponios ir ponai, norėčiau tik priminti, kad Brexito sprendimo atsakomybė priklauso tik Junktiniai karalystiai. Šiandien didžiausia atsakomybė išeinant e, iš tos aklavietės, kuriuose atsidūrė dėrybose. Taigi didžiausia atsakomybė tenka Junktiniai karalystiai. Tai vakar vakare aiškiai e, priminė Europos e, tarybos pirmininkas ES tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas vakar vakare. Problemoms sprendimų reikia ieškoti kartu, tų problemų yra daug. Pirmiausia, žmogiškosios, socialinės problemos, teisinės, techninės problemos, ekonominės, finansinės problemos, e, visa tai sukuria Brexitas. Reikia taip pat dirbti ir su pasiekmėmis to proceso. Reikia padėti jungtiniai karalystiai tvarkingai pasitraukti. Nuo pat dėrybų pirmosios dienos ES tikslas yra sumažinti tą nežinomybę ir užtikrinti tvarkingą pasitraukimą. Pasitikėjimas bus sukurtas to tvarkingo pasitraukimo dėka. Reikia, aišku, tam skirti pakankamai laiko, nuo 21 mėnesio iki 4 metų. E, tam laikas reikalingas toms tolesniems dėryboms. Po e, pasitraukimo, atsiskirimo svarbiausia yra ko gero nubrėžti tolesnius santykius. Aišku, net ir po pasitraukimo Junktinė karalystė liks mums draugiška šalimi, šalimi partnerė, šalimi sąjungininkė. Būtent e, to, taip mes ir dirbome tuos ilgus mėnesius su Junktinės karalystės vyriausybė, o ne prieš. Pasitraukimo sutartis e, turi būti naudinga piliečiams, įmonėms, visoms suinteresuotoms e, šalims abiejose kanalo pusėse Lamanšo tiksliau sąsiaurio pusės. Dabar norėčiau kai ką priminti visiems. Jungtinė, jeigu Jungtinė karalystė nori pasitraukti iš ES ir tvarkingai pasitraukti iš ES, jeigu tas noras nesikeičia, tai tada tas susitarimas, dėl kurio dėrėjome su Teresos Mei vyriausybė pusantrų metų, bus vienintelis prieinamas susitarimas. Vienintelis turimas susitarimas. Aš labai norėčiau, kad visi tai suprastų. Be šio susitarimo dar Junktinės karalystės vyriausybės prašymų daug dirbome tam, kad būtų paaiškinta, išaiškinta ir garantuojama e, dviejų e, dokumentų dėka e, pasitraukimo sąlygos. Pone Mei taip pat nurodė, kad į vienašališką pareiškimą norėjo paskelbti. Apie kągi buvo kalbama pirmadienio vakare tarp ES ir Junktinės karalystės. Bendruomenių rūmams turėjo būti e, naujos informacijos patikslintos pa, pateikta dėl laikinojo apsidraudžiamosios priemonės pobūdžio. Mes padarėme viską, ką galėjome tam, kad Junktinės karalystės vyriausybei padėtume gauti bendruomenių rūmų paramą jūsų vardu taip pat išsakiau sieki išlaikyti taiką ir saugumą Airijos saloje. Reikia laikytis viso didžiojo penktadienio susitarimo, visų dalių jo. Taip pat reikia mums išlaikyti mūsų vidaus rinkos integralumą. Vidaus rinka yra mūsų visų 27-28 valstybių narių. Reikia išlaikyti e, vartotojams užtikrinamų paslaugų ir prekių kokybę, pavyzdžiui, maisto, sveikatos priemonių, veterinarinių produktų kokybę. Reikia išlaikyti, apsaugoti e, nacionalinius biudžetus. Nepamirškime, kad tai susijęs su muitais, e, PVM. -u. Taip pat mes turime užtikrinti saugumą, saugią aplinką ir įmonėms dėl priekių importuojamų, pavyzdžiui, standartų. Šiaurės airijos klausimas nėra vien tik tai teorinis kažkoks dogmatinis klausimas. Tai ne vien tik tai e, kažkokio lankstumo ar nelankstumo klausimas, tai yra labai praktinis, pragmatinis e, e, klausimas susijęs su taika Airijoje bei su prekių saugumu. Pavyzdžiui, bet visos prekės, gyvūnai e, vežami iš Junktinės karalystės į, šiaurę, į Šiaurės Airiją e, vėliau gali patekti į bet kurią iš mūsų valstybių narių sienų kaip ir nebūtų. Todėl mes turime užtikrinti e, kontrolės priemonės vartotojų, biudžeto ir įmonių srityje, nesukuriant e, tos vadinamosios kietosios sienos. Vakarykščio balsavimo metu Jungtinėse, jungtinėje karalystėje kai kurie pasisako už neišstojimą, kiti už pasitraukimą be susitarimo. Kai kurie parlamentarai prašė garantijų ir patikslinimų. Pirmadienį vakare, e, siekdami suteikti paramą Junktinės karalystės vyriausybei, būtent tokios informacijos ir pateikėme. Pirmininkas Junkeris jau yra pasakęs, kad papildomų garantijų ar aiškinimų nebus čia ir mes e, daugiau nieko negalime padaryti. Dabar kas vyks toliau? Šiandien vakare bus balsuojama bendruomenių rūmose dėl galimo pasitraukimo be susitarimo. Ir mes labai tikimės, kad Junktinės karalystės parlamentas nurodys, kaip jie toliau ketina dirbti. Mes labai tikimės konstruktyvios daugumos konkrečių pasiūlymų. Dabar Junktinė karalystė turi mums nurodyti, ko jie pageidauja mūsų ateities santykiuose, koks būtų jų pasirinkimas, kokia būtų ta aiški Junktinės karalystės pozicija, kaip kad e, ponė ministrė čia minėjo. Būtent e, toks klausimas dabar iškyla net nekalbant apie galimas, galimą pratesimą dėrybų. Kam reikia pratesti dabar tas dėrybas? Dėrybos dėl 50 straipsnio e, yra baigtos, susitarimą turime. Taigi, jeigu toks klausimas bus užduotas Junktinėje karalystėje, labai tikimės atsakymo į jį konkretaus. Situacija šiandien labai rimta. Pasitraukimo be susitarimo pavojus niekada nebuvo toks didelis. būtų pasitraukiama tiesiog chaotiškai, netvarkingai, jeigu būtų pasitraukiama be susitarimo. Aš e, norėčiau, rekomenduočiau nenuvertinti tokio pavojaus. Siūlyčiau visiems e, tam renktis. Pirmininko Junkerio instrukcijos čia labai aiškios šiuo klausimu. Mes turime tam renktis. Netmeskime tokio scenarius, nepaisant to, kad mes to nepageidaujame. Mes niekada nepageidavome, kad būtų pasitraukta be susitarimo. Mes visada dirbome tam, kad būtų rastas susitarimas. Nepaisant to, ES yra pasirengusi net ir tokiai situacijai. Taigi, kaip ir sakiau, pagal sutartis gali būti, kad bus pasitraukta be susitarimų. Kartais manęs klausia, ar aš esu nusivylęs, pavyzdžiui, ir šiandien ryte dar klausia manęs, mano atsakymas koksgi būtų. Jis nesikeičia. Mes gerbsime Junktinės karalystės ir jos žmonių pasirinkimą. Mes esame pasiryžę, ramus ir susivienyje. Ir tokie būsime iki šių neįlinių dėrybų pabaigos. Mes ginsime ES interesus ir visų ES piliečių interesus. Tokia yra Europos dėrybininkų pozicija. Dėkoju. Dėkoju Mišeliui. Tu esi taip pat ir Europos parlamento darybininkas, norėčiau padėkoti už tai. Taip pat norėčiau padėkoti ir Gy Verhofstato pirmininkaujamai e, darbo grupiai šiuo klausimu. Norėčiau visiems padėkoti prisidėjusiems prie šio darbo. Na, dabar bus pasisakymas frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Weberis, EPP pirmininkas. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkė, Mišelė, tarybos atstovai, kolegos. Vakarykštis balsavimas įvyko ir aš kalbėsiu apie įspūdį, kuris man susidarė, kai buvau Portugalijoje porte. Susitikau su jaunų žmonių atstovais kurie dirbo keletą metų Londone, Junktinėje karalystėje. Kai kilo problemos Portugalijoje, jie paprasčiausiai išvyko iš savo šalies ir dirbo Junktinėje karalystėje ir dabar tie žmonės sugrįžo, kadangi jie nebemato daugiau atsakymų Junktinėje karalystėje, jie nori gyventi savo šalyje. Aš Ir jie pasakė, kad jų draugai likę Junktinėje karalystėje yra nusivylę, kad jie yra labai pikti, dėl to, kad e, visiškai žlugo visos politinės klasės darbas Junktinėje karalystėje. Tad mes matome, kad visa karta netenka ateities galimybių, neturės galimybės naudotis tais privalumais, kuriais naudojasi ankstesnės e, kartos. Dabartinė karta yra politinės klasės e, žlugusio darbo auka Londone. Ir mes, europiečiai, esame jaunų žmonių pusėje Junktinėje karalystėje. Mes nepaliksime jūsų vienu šią sunkę, šios sunkios situacijos akivaizdą. Tai pirmoji tokia žinia. O antra žinia dėl to, ką daryti. Aišku, reikia renktis blogiausio scenarijaus atvejoje. Bet aišku, kad mes turime renktis tam. Ir antras dalykas Jeigu nebus daugumos parlamente, tuomet logiškas tolesnis žingsnis būtų klausti žmonių, žvelgiant iš demokratinės perspektyvos, klausti jų. Ir trečioji galimybė tai yra diskusijos dėl pratesimo. Bet dėl ko mums reikia protingų argumentų pratesimui? Dėl to norėčiau pasakyti aiškiai. Aš galvoju, EPP frakcijos vardu galiu pasakyti, kad nėra būtinybės ir nėra būtinybės pratesti, jeigu Britai labai aiškiai nepasakys, ko norės pasiekti per šį laikotarpį. Tad yra trys alternatyvos ir norėčiau pridurti dar vieną svarbų uh, elementą. Mums reikia ugnesienės. Kol kas Europoje mes gyvename stabiliai. E, Žonas Klodas Junkeris, Mišelis Barnier, e, parlamento e, pirmininkas Verhofštatas, visi dirbo labai daug siekiant užtikrinti patikimumą, tačiau reikia suprasti, kad ne, neužtikrintumas Londone veikia ir mūsų politinius procesus, tad reikia turėti galvoje du aspektus. Vienas yra tas, kad mes vadovų taryboje tarsi kalbame apie tai, kad ten kalbama apie Brexitą, kalbama, nekalba tiek daug apie Kiniją, apie Trumpą ir kitus ES svarbius dalykus. Mes negalime taip toliau tęsti darbo, kad visa politinė erdvė yra užimama to neužtikrintumo, kuris įsivyravo e, Londone. Greitai vyks e, rinkimai į parlamentą, mes turime rengtis rinkimų kampanijai. Mes turime būti tikri ir mes turime aiškiai pasakyti, kad rinkimai yra tas momentas, kai europiečiai nuspręs dėl savo ateities. Ir visos šios erdvės negali užimti tas neužtikrintumas dėl breksito. Dėl to aš galvoju, kad laikas bėga, jo lieka vis mažiau. Ir aš tikiuosi, kad iki ateinančio tarybos susitikimo Britai žinos, ko jie nori savo ateičiai. Galiausiai, e, aišku, tie, kurie pasitraukė iš e, Europos vienimosi projekto, jie pasirinko tokį kelią, tačiau neužtikrintumas yra didelis ir akivaizdu, kad teks šiame kontinente kovoti su populistais ir ekstremistais, nes populistai būtent ir sąlygojo breksitą, bet jie nepateikia atsakymų, kaip jie toliau gyvens su breksito rezultatais. Tad dabar e, rinkimų kontekste mes turime suformuoti stiprią koaliciją ir gauti patvirtinimą dėl to, kokiu keliu eis e, šis kontinentas toliau įgyvendinant Europos vienimosi projektą. Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas SRD frakcijos pirmininkui ponui Bulmanui. Pone pirmininkė, kolegos, Vadovų taryba pavasarį paprastai yra ta vieta, dėl kurios yra kalbama kur yra kalbama apie ekonominę situaciją ES. Šį rytą jau kalbėjome apie klimato kaitą. Ir aš apeliuoju, apeliuoju į komisiją bei į tarybos atstovus. Neturime laiko. Jau ši vadovų taryba turi virsti tvarumo tarybą. Franz Timmermansas teisingai pasakė, negalima laukti. Uh, siekiant kovoti su klimato kaita. Mes turime peržiūrėti visas turimas priemonės. Stabilumo ir augimo paktas turi tapti tvarumo paktu. Visos priemonės turi būti panaudojamos ir tas peržiūrimos ir semestras ir visi kiti aspektai, jie turi būti pervadinti į tvarumo uh, priemonės. Tad aš visų nuoširdžiai prašau skirti tam darbą. E, pagaliau pakeisti paradigmą, jos ją keisti būtina. Ir mes turime pratesti darbą ten, kur Antonijo Guterres prieš 20 metų e, pradėjo tą darbą, dabar jisai atsakingas už jungtinės, už jungtinės tautas. Bet tuo metu pirmininkavo Portugalija ir buvo kalbama e, apie ekonomiją, apie ekologiją, apie socialinius aspektus ir jų apjungimą. 20 metų mes praradome. Uh, Ir dabar turime galimybę iš naujo formuluoti ES politikos paradigmą. Ir Manfredai Weberė, jauni žmonės iš Londono sugrįžta į Portugaliją. Tai yra susijęs su šios šalies vystimusi. Antonijo Košta, dabartinis premjeras, jisai padėjo atsigauti Portugalijai užtikrindama socialinės anglaudos politiką, ekonominio atnaujinimo politiką, aplinkos politiką. Ir tai nėra vienas kitam prieštaraujantis dalykai. Ja, jam pavyko tą padaryti tuo metu, kai APP ir kiti e, kietosios linijos a, atstovai numatė sankcijas šiai šaliai. Mūsų visuomenėms reikia naujos energijos. Mūsų ekonomikai reikia oro kvepuoti, o mūsų galvoms reikia naujų minčių. Būkime tam pasirengę tuomet nereikės e, galvoti apie visą tą košę, kuri kyla dėl breksito. Kad ir kas dabar įvyks dėl šių techninių detalių, Kaip ten bebūtų, Europa turi ieškoti atsako į breksitą. Reikia drąsos, reikia tokios koncepcijos, kuri tarnautų žmonėms, o ne e, prieš juos. Būtent už tai mes pasisakome savo frakcijoje. Breksitas yra kritiška situacija mes tik tai galime dabar apeliuoti, kad bendruomenių rūmai priimtų protingą sprendimą, kad nebūtų e, pasiraukimo be susitarimo, nes visa kita e, pakenktų žmonėms. Mes tik tai galime tikėtis, kad parlamentas ir visos frakcijos susitars dėl tokios politikos, kuri uh, būtų artima Europos Sąjungai, kad Junktinė karalystė ir toliau išliktų artima partnerio prosąjungai, bet jeigu nepavyks tą padaryti, tai tuomet Junktinė karalystė bus skolinga ES. Take back control. Uh, Jeigu parlamentarai nesugebės atlikti darbą, jeigu jie nesugebės susitarti, tai tuomet žmonės turės turėti galimybę priimti naują sprendimą, nes tai yra jų ateitis, o ne parlamentarų ateitis. Tai turi būti įtraukta į darbo atverkę ir turi būti svarstama Žinome, kad e, vadovų taryboje bus varstomos e, dvi svarbios temos, be kitako ir laisvi bei sąžiningi rinkimai. Aš norėčiau pasakyti, kad reikia daryti daugiau, likščiol priemonių nepakako, internetinių koncernų savanoriškų įsipareigojimų nepakanka, tai yra viena. Ir antras dalykas - prieglopšio teisės aktų pasiūlymų rinkinys. Jisai turi sugrįžti į darbo atvarkę. Iš tikrųjų gėda, kad mes nereaguojame ir toliau leidžiame viduržėme jūroje žūti žmonėms žmonėms. Mes turime būti aktyvus ir turime labai aiškiai, e, ir turi labai aiškiai būti žiūrima ir rimtai žiūrima į Europos parlamento poziciją šio požiūriu. Tad įtraukite šį klausimą į savo darbo atvarkę. Toliau ECR frakcijos vardu kalbės ponas Enkelis. Pane Timermans, jūs sakėte, kad čia geresnio sprendimo nėra. Pone Barnyje, jūs sakėte, kad nėra jokio kito susitarimo išskyrus turimą susitarimą. Aš manau, kad tai netiesa. Geresnis susitarimas vis dėlto yra. Geriausias susitarimas būtų išlaikyti Junktinę karalystę Europos Sąjungoje. Aš galiu net jums pasakyti, kaip tai padaryti. Pirmiausia, nustokime kaltinti Londoną. Nebekaltinkime Londono. Čia pilna ekspertų, ponas Faražas, ponas Verhofstadtas, jie praktiškai vienodai kritikuoja Londoną išsijuose. Na ir galiausiai komisija turėtų pripažinti, kad ji turi atsakomybės irgi breksito procese. Jungtinė karalystė visada pasisakė už subsidiarumą, decentralizavimą, konkurencingumą, o Bruselis nuolat tuos principus pažydinėjo. Čia, kai pavyzdžiui, e, įsivaizduokite, šalis prisijų, kažkas įstojo futbolo klubą, o treneris nusprendė žaisti golfą ar ledo ritulį. Na ir galiausiai iš verslo perspektyvos pripažinkime, kad e, Brexitas yra nelaimė ne tik Junktiniai karalystiai, bet ir Europos Sąjungai. E, Britanijos rinka yra didžiausia ES rinka jungtinės karalystės dydis yra kaip 19 mažų vidutinių valstybių narių e, ekonomikos dydis. Nepamirškime, kad mes šiose, šioje institucijoje pasisakėme už laisvę, už atsakomybę, už konkurencingumą ir pasakysiu, kad be Junktinės karalystės ES liks nekonkurencinga, lyginant su kitais pasaulio regionais, pavyzdžiui, Šiaurės Amerika, Azija, Kinija, Japonija. Pietvakarių Aziją ir kitais. Manau, kad dabar komisija turi istorinę galimybę kažką padaryti. Palikti, pa, tiksliau padėti Junktiniai karalystiai pasilikti ES, renkti antrą referendumą. Reikia padėti breksito šalininkams apsigalvoti, kad jie išgelbėtų dar savo reputaciją norėčiau ne tik palaikyti, bet ir pasiūlyti pratesimą breksito. E, be to siūlyčiau galimybę jiems pasiūlyti išlaikyti e, kontrolę migracijos procesų srityje. Galbūt taip Junktinė karalystė galėtų pasilikti ES ir e, surenkti antrą referendumą. Manau, kad ES be Junktinės karalystės niekada nebus pilna. Dabar žodis liberalų frakcijos pirmininkui ponui Verhofstadui. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, štai ką noriu pasakyti ponui Henkeliui. Aš asmeniškai visada sakiau, kad Junktinės karalystės pasitraukimas iš ES yra ES nesėkmė. Kai tokia didelė šalis kaip Junktinė karalystė pasitraukia, e, tikrai ES negali sakyti, kad tai yra puikus dalykas, priešingai netgi juk e, Junktinės karalystės vieta yra ES. Aš esu įsitikinęs, kad per ateinančius dešimtmečius bus nauja karta, kuri pasirinks sugrįžti į ES. Aš manau, kad ta jaunoji karta jau yra gimusi Junktinėje karalystėje ir manau, kad ji vieną dieną priims priešingą šiandieniniam sprendimui. Tačiau, ponė Henkeli, galbūt galite jūs savo draugams, savo pačių frakcijoje EKR pasakyti vieną dalyką. Būtent EKR e yra breksito šalininkų daugiausia. Labai paprasta visus mus mokyti, į mane ir mane mokyti. Taip, e, e, labai paprasta visus mokyti, bet jūs nesugebate netgi savo frakcijos žmonių įtikinti. Ir beje, nematau čia nei vieno iš jūsų narių. Kokiagi situacija, ponė Henkeli? Tie, kurie pradėjo Brexitą, e, Brexito procesą, jūs beje ir dirbate su konservatorių partija, žinote puikiai, kas už tai atsakingas. Taigi, tie, kurie pradėjo šį procesą, norėjo susigražinti kontrolę į savo rankas. Tai buvo pagrindinis šūkis. Tačiau man atrodo, kad e, Junktinė karalystė praranda bet kokią kontrolę šiuo metu vietoj to, kad ją susigražintų. Pone Henkeli, vienintelis e, protingas sprendimas šioje situacijoje, dėja jūs apie tai nekalbėjote, yra susėsti ir bendradarbiauti tarp Junktinės karalystės partijų prie bendro stalo. Reikia ieškoti kompromiso tarp leiboristų ir konservatorių. Kaip kitaip galima išspręsti tokią didelę problemą kaip Brexitas, jeigu pagrindinės dvi partijos žudo vieną kitą? E, Brexitas joms ne egzistencinė problema, o kulka, kurią bando jos paleisti vieną kitai. Jūs turėtumėte ne kolegas užsipulinėti, o kreiptis į Britų politikus, paskatinti juos susitarti tarp dviejų pagrindinių partijų, patvirtinti bendrą nuomonę kuriai galėtume pritarti ir mes čia parlamente dėl glaudžių santykių tarp ES ir Junktinės karalystės. Tik tai taip reikia dirbti. Ir manau, kad pirmiausia, Junktinės karalystės politikoje e, prioritetas turi būti karalienė ir žmonės, o ne partijų interesai. Na ir dabar kitas klausimas. Pratesimas. Aš Nenoriu to ilgo pratesinėjimo. Pasakysiu tai atvirai. Nenoriu tokio pratesinėjimo, kai e, tas visas procesas nusitęs dar ir po Europos parlamento rinkimų, kuriuose galės dalyvauti dar ir tie breksito šalininkai. Ir realiai ponas Faradžas tik tai naują mandatą e, išsikovos rinkimų metu. Būtent to jis ir nori. Kodėl jis to nori? Pirmiausia, jis e, ir toliau gaus e, atlyginimą, tada jis galės savo offshore, offshore kompaniją, finan, kompaniją finansuoti. Ir antras dalykas, ko jis nori, jis ir toliau galės savo destrukcinį darbą ES tęsti. Jis ir toliau bandys e, greuti ES iš vidaus. Tokie yra jo ketinimai ir jis dar tik tai palinksi galvą. Aš manau, kad mums to tikrai nereikia. Mums reikia aiškaus sprendimo iš bendruomenių rūmų, kaip kad ponas Henkelis jau tai sakė. Būtent to mums reikia. Aš prieš bet kokį pratesimą, net ir vienos dienos, vienos savaitės, net ir 24 valandų pratesimą, jeigu nebus jokios aiškios bendruomenių rūmų nuomonės. Mes norime sužinoti, ko jie nori. Gal ir mažiau ambicingas sprendimas nei susitarimas tai yra. Jūs taip manote, tebūnie. Muitinių sąjunga, tebūnie. Susitarimas, tebūnie jeigu Norvegija plus tipo sustarimas tebūnėje, bet apsigalvokite pagaliau Londone, tas neužtikrintumas negali tęstis nei mums, nei Junktiniai karalystė ir jo labiau ne mūsų piliečiams. Dėkoju, pirmininkė. Dėkuoju, dabar žodis žaliųjų frakcijos pirmininkui ponui Lambert. Mėly kolegos, e, dar kartą e, tarybos e, pirmininkas nusprendė nedarbiauti mūsų posėdėje. Aš manau, kad e, e, lyderystės vaidmuo tuo lygmeniu, e, kurį įvardino nesenai Donaldas Tuskas, iš tikrųjų nėra toks, koks turėtų būti. Dabar mes galėtume tikėtis, kad taryba turi vieningą atsaką į šitas problemas. Tačiau e, taryba ką tik tai e, e, leido mums suprasti, kad taip nebus. Ir kad mes matome, kad trūksta politinės valios tam. Tuo tarpu parlamente mes matome, jog užteko tos politinės valios ir dviejų trečdalių daugumos. Mes e, matome, jog klimato kaitos e, srityje mūsų laikas yra ribotas ir yra mokslinės išvados šituo klausimu, tačiau e, tie vadinamieji e, lyderiai nieko nedaro, nepaisant to, kad jaunimas protestuoja labai ryštingai. Taip pat mes matome, jog trūksta lyderiavimo ir kitais klausimais, nes vis daugiau mūsų piliečių protestuoja dėl to, kad didžioji dauguma gerybių yra sukaupta nedidelio skaičiaus žmonių rankose. Taip pat dėl to, kad vyksta laukinė globalizacija. Galbūt tie vadinamieji lyderiai e, tarybos e, lygmenių nepakankamai įsisamonina šitas e, problemas. Taip pat jie nepakankamai ir, įsisamonina ir tai, jog e, teisinės valstybės principai yra pažeidžiami, valdžių balansas, individualios laisvės ir teisės taip pat yra nederamai slopinamos protesto akcijos. Parlamentas kviečia e, tarybą e, imtis veiksmų Vengrijos e, vyriausybės adresu, tačiau e, taryba kol kas dėlse. Aš manau, kad mes negalime sauliaisti ir toliau laukti, nieko neveikdami, nes tie vadinamieji lyderiai iš tikrųjų nėra lyderiai, jie plaukia pasloviui. Tikras lyderiavimas reiškia konkrečius veiksmus, uh, ginant mūsų ir apsaugant mūsų aplinką, demokratiją bei Europos projektą. Tai turi būti mūsų e, pagrindinė ambicija. Dėkuoju. Dabar uh, GUE frakcijos vardu ponė Cimer. Ponios ir ponai, jūs ko gero esate matę filmą, kai vis kartojasi tas pats per tą patį, tas pats kadras. Ir aš apie tai kalvoju. Aš matau, kad vadovų taryboje pirmiausiai vyks diskusijos dėl breksito pasiekmių ir pobūdžio, dėl dėrybų, kurios vyko tarp Junktinės karalystės ir ES, dėl to, kaip jos tęsiasi, kaip jos buvo blokuojamos, bet ES buvo viena iš iniciatorių ir pagrindinių veikėjų sudarant Paryžiaus susitarimą. ES yra atsakinga už tai, kad egzistuoja jungtinių tautų susitarimas dėl tvaraus vymus, vystimosi. Tos yra temos, tai yra temos, kurias turėtumėm svarstyti tam, kad galėtumėm tiek ES, tiek ir žvelgdami į uh, mūsų supančią aplinką, kad galėtumėm daryti pažangą, kad galėtumėm daryti jiems įtaką ir galėtumėm sukurti tokią aplinką žmonėms, kuri būtų ori gyventi ir kad jie galėtų daryti įtaką globaliai. Tokia mums ES tenkanti atsakomybė. Tačiau vietoj to mes ir vėl kalbame apie tai, kad antrą kartą žlugo balsavimas parlamente, Junktinėje karalystėje, kad mei strategija visiškai nepasteisino, žlugo tiesiog, nėra politinės daugumos tvarkingam pastraukimui iš ES, tokia yra išvada, nėra daugumos tvarkingam pastraukimui iš ES. Pasėkmės pirmiausiai palies žmonės Junktinėje karalystėje, Europos Sąjungoje, Junktinės karalystės piliečiai gyvenantis ES jaus tas pasiekmes, Europos piliečiai e, Junktinėje karalystėje tiek, o taip pat tas pasiekmes jaus ir Airijos bei Šiaurės Airijos piliečiai. Mes matome, kad per trumpą laiką e, per trumpą laiką galbūt e, netgi mėgino kai kurios įmonės perkelti savo uh, E, būstinės perkelti iš Londono į Belfastą, e, bet dauguma taip pat neturės galimybių galbūt irgi persiorientuoti, nes savo šeimose taip pat negalės pasirūpinti tuo, kad jų šeimos nariai e, taptų ES valstybių narių piliečiais. Daugumai nepavyks to padaryti nepavyks to padaryti ir mes matome, kad pasiekmes bus juntamos švietimo srityje, sveikatos priežiūros srityje, socialinės apsaugos srityje, ekonomikoje visose srityse, turint galvoje ir struktūrinį bei regioninį šalies vystimąsi. Tad mes turime jaustis įsipareigoję šiems piliečiams. Ne e, vyriausybė Junktinėje karalystėje, ne parlamentui Junktinėje karalystėje. Piliečiams mes turime pateikti pasiūlymų. Tokia yra mūsų atsakomybė. Ir e, turime rimtai ją žiūrėti. Ir taip pat turime žiūrėti į dar du labai rimtus padarinius, ruoždamiesi kovo 29 dienai, netvarkingam pasitraukimui, tas vadinamasis Met Friday. Tai reiškia, kad mes turime kalbėti apie piliečių teisės. Mes turime daryti viską, kad piliečių teisės Junktinėje karalystėje ir ES nebūtų pažeidžiamos. Mes prisėmėme atsakomybę, mes e, esame davę pažadus ir turime jų laikytis. Tad e, atėjo laikas, kad mes tą labai aiškiai ir deklaruotumėm. Ir toliau turime labai aiškiai rodyti savo paramą Airijos Respublikai ir aiškiai pasakyti, jog esame prieš fizinę sieną, prieš bet kokius pasikeitimus, kuriais e, būtų pažeidžiamas didžiojo penktadienio susitarimas piliečių teisės ir saugumas. Visiems šiems aspektams neturi kilti grėsmės šioje Europos, šioje Europos dalyje. Jokiais būdais neturi atsirasti siena Airijos e, saloje, neturi būti kontrolių, neturi būti šlagbaumų. Tuomet nekiltų problemos nei ES, Airijoje nekiltų problema o taip pat ir breksito remėjams nekiltų jokių problemų. Vyriausybė ir taip jau sakė šiandieną, kad nebus kontrolės tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės, šiaurės Airijos. Bet galbūt jiems mažesnė jungtinė karalystė yra svarbesnė nei kitų kai kurių partijų interesai. Ir man atrodo, kad į šiuos žodžius reikia žiūrėti paraidžiai. Dėkoju. Toliau kalbės FTD frakcijos vardu ponas Faras. Aš tikiuosi, kad tai yra mano priešpaskutinė kalba. To tikėjausi per pastarosius 20 metų, tačiau galbūt man teks grįžti birželio mėnesį. Ir galbūt daugam dabar iš jūsų taip atrodo. Pone Barnėje, aš sakiau jums, kad šis susitarimas bus atmestas bendruomenių rūmose. Jūs manim netikėjote. netikėjote. Ir šį rytą turbūt jūs suprantate, kad nebegausite 29 milijardų eurų iš jungtinės e, karalystės. Bendruomenių rūmai, e, ko gero, e, šiandien pasielgs taip, kad bus neatsižvelgta į jungtinės karalystės piliečių balsavimą dėl breksito. Aš manau, kad e, dabar atotrukis tarp politikų jungtinėje karalystėje ir piliečių yra e, pakankamai didelis ir viešoji nuomonė dabar e, darosi vis kategoriškesnė. E, žmonės nori, kad jungtinė karalystė pasitiktų pasitrauktų iš ES. Yra, aišku, piliečių, kurie norėjo, kad pasiliktų e, Junktinė karalystė ES ir mes gerbėme jų nuomonę. E, kai kas, kaip ponas e, Verhofštatas, kalba labai kategoriškai. Mes girdime nuolat įžeidinėjimus, pavyzdžiui, kad ir iš pono Tusko lūpų, mes nebenorime būti su jumis, mes norime būti savo likimo šeimininkais. Kokie yra kiti etapai? E,